Mes užsienio reikalų įgaliotinio pareiškimas dėl situacijos Venezueloje. Kalbės ministras Kundas. Aš norėčiau pasveikinti Mrs. Gabrielę Deledesmą, kuri yra 2015 m. Sakharovo premijos laureatė. Ji tiesiog stebi labai akilai situaciją Venezueloje ir domisi ši šalim. Taigi sveiki atvykę. Și acum am să rog din nou pe domnul uh, ministru Kunders să ia cuvântul din... Dabar suteikiu žodį ministrui Kunders dar kartu įsikalbės vyriausiosios įgaliotinės vardu. Gerbiamas pirmininkė, gerbiami kolegos, dėkui sveikinu ir Venezuelos delegacijos atstovus. Tai, kad e, Venezuelą aptarėme dabar praėjus dviem mėnesiams po rinkimų, kurie įvyko gruodžio 6 dieną, mes tiesiog norime pakalbėti apie tai, kokį poveikį šitie rezultatai turės ekonominiam ir politiniam šios šalies patekusios sutiningą situaciją kursui. Labai svarbu parlamentui ir toliau kreipti dėmesį į situaciją per pastrosius metus, kai 43 e, žmonės e, žuvo masinių neramumų metu. Po to buvo išreikštas nusistatymas, kad e, krizę galima įveikti tęsiant taikingą ir konstruktyvų dialogą ir laikantis konstitucijos. Gruodžio šeštosios rinkimai atnešė labai gerus rezultatus, kadangi didžioji rinkėjų dauguma įgaliojo vyriausybę imtis šalia ištikusių iššūkių. Iš tikrųjų, valstybėje vyrauja smurtas, nesaugumas ir žmonės yra apiplešinėjami bei grobiami trūksta svarbiausių um, prekių, medicinos prietaisų, vaistų ir sveikatos apsaugoje yra daugybė problemų. Todėl reikia duoti politinį atsaką į visus šiuos įstagus. Visos politinės uh, E, partijos turi susijungusios į nacionalinę asamblėją turėtų veikti iš vien. Dabar reikia dirbti kartu ir ieškoti pragmatiško ir priimtino sprendimo įveikiant visus šitos iššūkius. Ideologinė konfrontacija, politinis nusistatymas tikrai neatneš visiems reikalingo sprendimo. Reikia suprasti, kad ekonominiai ištekliai labai greitai mažėja ir infliacija tampa vis aktualesnė. Nacionalinio ekonomikos dialogo iniciatyva e, po 14 metų buvo pradėta įgyvendinti. Tačiau svarbu, kad šita iniciatyva būtų įtrauki, kad būtų nuseikta daryti ir kompromisus. O tai reiškia, kad reikia pamastyti apie tai, kas iki šiol neveikė. Taip pat nereikėtų pamiršti ir tuos protestuo, tų protestuotojų, kurie ir šiol, iki šiol yra įkalinti ir laukia teismo. Turiu omenyje, pavyzdžiui, Leopoldo Lopeš bylą, kuris yra smurto auka. Jo teises reikia apginti ir labai svarbu, kad būtų e, įvykdytas teisingas teismas pasitelkiant įrodymus. Taigi reikia atsižvelgti įvairiausių iškilusių klausimų, o tai reiškia, kad ir vystom, vykdomoji, ir įstatymų leidim, leid, leidžiam, leidybos valdžia turėtų remtis konstitucija, kadangi konstitucija numato, kas yra teisu ir teisinga, tik taip veikia demokratija negalima toleruoti paralelinių nekonstitucinių struktūrų. Reikia aiškiai pasakyti, jeigu dabar, jeigu ir toliau bus vengiama visą apimančio dialogo, tai tuomet smurtas gali tapti nevaldomas. Visuomenė yra susiskaldžiusi, tačiau abi pusės turi suprasti, kad kiekviena iš opozicijos E, šalių turi teisę taip pat veikti, kadangi ne viena šalis negalės viena įveikti šios krizės. Dialogas ir kompromisai yra vienintelis kelias į priekį. ES Bruselėje ir Karakase būtent nori perteikti šitą mintį, taip pat siekia įtraukti regionės organizacijas ir valstybės partnerės kurios skatina taip pat nacionalinio dialogo politiką. ES piliečiai gyvenantys Venezueloje turi būti apginti, taip pat investuotojai yra sunerime dėl regiono nestabilumo, tuo labiau, kad regione situacija vis blogėja. Mes esame susiję labai glaužiais ryšiais su šiuo regionu, todėl kartu turime kovoti su narkotikų prekeiviais siekti didesnio regiono saugumo ir mes turime stiprinti savo bendradarbiavimą su Venezuela. Mes žinome, kad Venezuelos dauguma piliečių žvelgia į ES kaip į partnerį, tačiau mes savo bendradarbiavime turime siekti su konkrečiamis sąlygomis. Tai visi supranta ir Karakase, ir Bruselėje norėčiau pasinaudoti progą ir padėkoti parlamentui už savo nekartą išsakytą aiškę poziciją. Ask, uh, Dabar suteiksiu žodį ponui Gonzalės pusantros minutės. Pone pirmininką, Venezuela vėl e, uh, tapo e, uh, pažangos ir e, vilties simboliu, tačiau e, prezidentas Maduro e, sugriovė tą viltį, dabar liko tik gruvėsiai. Ir e, nežinau, kaip per dešimt metų galima e, vien tik e, po, politiniam, po, valdant netinkamiam politikam sugriauti tokią e, e klestinčią šalį. E, iš tiesų tai nėra, ne revoliucija, tai kas ten vyksta, tai yra gravimas, e, vaikai badauja, trūksta e, medikamentų, e, ž, gatvėse žmogaus gyvybė yra ma, E, verta mažiau negu benzino kanistras. E, demokratinė opozicija, studentai sodinami į kalėjimus, o nusikalteliai, kurie gatvėse e, žudo ir apiplėžinėja žmonės, jie, jie yra laisvėje. Tai yra e, šalies gravimas. E, tie, kurie bandė kurti demokratiją, e, jie atsidūrė e, kalėjimuose. E, E, reikia e, padėkoti e, tiem drąsiems žmonėms, kurie kovoja, kovojo už demokratiją ir tikėkime, kad jie greitai bus paleisti iš kalėjimų. Dėl laisvės nesiderama, dėl teisingumo taip pat nesiderama. ES žino, kad su Venezuela reikia elgtis taip, kad palaikytume ryštingus piliečius. Aš nežinau, ar ten tebėra dvi stovyklos. E, viena stovykla yra valdžioje, kita kalėjime. E, dėkoju, ponė Gonzalės. E, yra klausimas pagal mėlynosios kortelės procedūrą. Pone Rodrygės norėtų užduoti klausimą. Parašau, ponė Rodrygės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Paaiškinkite mums, prašau, ponia Konzalės, kodėl Galicijoje, e, Ispanijoje badauja vaikai, kodėl Galicijoje yra e, profsąjungų aktyvistai, kurie e, yra sodinami į kalėjimus. Venezueloje yra kalėjimas, kuris vadinasi karstas e, e, ar kapas. Ir e, vienas studentas kaip tik vakar buvo pasodintas į tą kalėjimą be jokio teisminio proceso. Tas kalėjimas yra giliai po žeme, nėra jokios šviesos, žmonės net nežino, koks yra paros laikas. Jūsų klausimas yra gėdingas, aš net nenoriu jį atsakyti. Dėkoju. Ponas Horegi, dvi minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš, aš norėčiau pasveikinti Venezuelos delegaciją ir, ir ponę Gabrielis. Aš norėčiau pasakyti kelis dalykus. Visų pirma, e, gruodžio šeštą dieną. E, Tai yra prieš du mėnesius Venezuelos žmonės dalyvavo taikiuose rinkimuose. Ir ir užtikrino dabartinės vyriausybės pergalę. Dabartinė, e, šitas mūsų parlamentas juk iš tiesų e, visur skatina e, demokratiją, demokratinius procesus ir demokratija turi išspręsti Venezuelos problemas. Aišku, vyriausybė E, Venezueloje negali apkarpyti e, naujo parlamento teisių. Tas parlamentas buvo išrinktas e, demokratiškai ir negalima steigti kažkokio lygiagretaus parlamento arba pakeisti E, parlamento galės. Tai yra e, aiškus nusižengimas prieš e, gruodžio šeštos dienos demokratinius įgaliojimus. Aš norėčiau pasisakyti daugelio parlamentarų vardu. Mes dažnai e, labai prastai e, kalbame. E, apie šavizmą, kai kurie jį gina, e, bet aš galiu pasakyti, tai yra e, teisėta e, E, opozicija. Ir e, Niderlandų ministras teisingai pasakė, tautos įgaliojimas yra įgaliojimas susitaikymui. E, tauta žmonės prašo sprendimo. Vyriausybė ir e, parlamentas abu yra teisėtai išrinkti. Jie turi pradėti e, kalbėtis tarpusavėje. Žmonėms reikia sprendimo, žmonėms reikia, kad būtų išspręstos tos baisios problemos kurios dabar vyrauja Venezueloje, nes dabar labai blogėja makroekonominė padėtis. Visi turi e, bendrauti tarpusavyje, e, reikalingas dialogas, kuris tarnautų Venezuelos ateičiai. Dėkoju. E, ponas Fairija, pusantros minutės. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš norėčiau pasveikinti ponę Gabrielės E, Venezueloje gruodžio mėnesį įvyko rinkimai ir e, tie rinkimai buvo iš tiesų demokratiniai, todėl gaila, kad dabar, e, kad e, nebuvo mūsų delegacija e, stebėjimo misija e, Venezu, e, nusiusta į Venezuelą. E, tauta paremė opoziciją ir e, užtikrino didžiąją daugumą opozicijai, didžiąją daugumą balsų opozicijai. E, vyriausybė bando padaryti viską, kas yra jos galiose, naudoja netgi e, šantažą, žudimus, įkalina žmonės. Naujam parlamentui taip pat kyla grėsmė E, aukščiausiasis teismas yra taip pat politizuotas, e, tai dar labiau blogina šalies situaciją, e, taip pat ir ekonominė situacija. Dabar yra svarbus laikas Venezuelai ir ES turi palaikyti Venezuelą, kad būtų užtikrintas valdžių, valdžios atskirimas. Tai dabar yra labai svarbus momentas, o jeigu mes dabar dėlsime, jeigu čia svarbiami tokie svarbus klausimai kaip amnestija, kaip apsauga. E, mes turime kalbėti apie demokratiją ir ją palaikyti. Dėkoju, ponas Parmy, e, pusantros minutės. Ačiū, pirmininkė. Šiandien e, vyksta kampanijos, kurių tikslas destabilizuoti padėtį Venezueloje ir dėje čia yra daug tam e, pritarančių. Turiuomenį e, vykstančių politinį smurtą, persekiojimus, tūkstančius žuvusių štai įvykiai, kuriuose dalyvavo Leopoldo Lopes, 43 žuvėsiai. E, taip pat žuvusių buvo per įvykius, kuriuose dalyvavo Ledesma. Tad tai yra nuolatinė kompanija prieš įtvirtintą Venezuelos sistemą ir kuri, prieš sistemą, kuri buvo įtvirtinta rengiant rinkimus. Kaip kad e, rinkimai vyko ir gruodžio šeštą dieną. Ir Net jeigu anksčiau buvo kalbama apie e, sukčiavimus, tai situacija keičiasi. Ir nepamirškime, kad Nacionalinė asamblėja dirba kartu su vykdomąją valdžią. Tad neprisidėkime dar labiau prie e, chaoso ir nes, Neremkime tų, kurie e, siekia destabilizuoti Venezuelą ir kurie yra prieš e, situacijos e, stabilizavimą. Ačiū. Jums pateikta mėlynoji kortelė iš pono Gonzalės. Praėję rinkimai buvo stebimi E, tarptautinių e, lygmenių, tačiau parlament, Europos parlamentas nedalyvavo, nes nebuvo pakviestas ir nebuvo užtikrintos jų teisės. Aš dalyvavau, aš stebėjau tuos rinkimus ir mačiau, kaip ten viskas vyko. Tad e, norėčiau paklausti, ar jūs ten buvote ir matėte, kaip ten viskas vyksta. Taip, aš. Mm, žinoma, stebėjau, kas ten vyksta. Ir E, ir e, puikiai mačiau, kas, kas vyksta, e, kas vyko ir anksčiau, ir kas, kas vyko dabar, ir galiu pasakyti, kad jūs ir toliau meluojate, kai realybė jums tiesiog nepatinka. Ar, esate, ar, norėt, ar sutinkate atsakyti į antrą jums pateiktą klausimą pagal mėlynosios kortelės procedūrą? Ne. Tuomet tęsime diskusijas. Žodis ponui Sebastija. Ačiū pirmininkė. Norėčiau, kad šiai, šiuose rūmuose būtų šiek tiek daugiau tvarkos, nes matau, kad tvarka dažniausiai užmirštama. Tad šiandien mes kalbame apie Venezuelą ir turime uh, Kita vertus, neturėtume pamiršti ir Meksikos, nes tai visai netoli esanti šalis, kurioje taip pat vyksta daug smurto, žudimų ir panašių dalykų. E, manau, kad reikėtų pasidžiaugti e, vykusių e, rinkimų rezultatu ir demokratiniu procesu. Anksčiau, per ankstesnius rinkimus, Taip pat e, dalyvaudavo tarptautiniai stebėtojai ir buvo užtikrinami demokratiniai principai. Tad e, kokiagi dabar yra e, Venezuelos valstybės užduotis, ogi užtikrinti demokratiją. Venezueloje situacija visai kitokia negu kokiam Marokė ar Tunise, kur nebaudžiamumas įsišaknyjas. Tad kogi mes siekiame Venezueloje pas, palaikyti tautą, pas, pasiekti taikos? Iš tiesų siekiama tiesiog pakeisti ekonominį Venezuelos modelį. Kai kurie kolegos kalbėjo apie ankstesnius laikus ir teigia, kad situacija buvo kitokia, tačiau iš tiesų Venezuela visuomet gyveno iš naftos gavybos. Tai buvo jų, jos pagrindinis pajamų šaltinis. Tad jeigu norime e, stabilumo, e, taip ir turi išlikti. Jeigu siekime pakeisti modelį, tai vadinami, vadinasi mes esame prieš stabilumą Venezueloje. E, žodis ponui Korao. Ačiū pirmininkė. Matome, kad išsakyta pozicija e, iš tiesų paremta privačiais interesais ir mums šiandien trūksta objektivumo. Daugybė kalbėjusių perdeda tai, tai kas vyksta Venezueloje, kalba apie karinę įtaką. O, o kągi nuveikė ES ir JAV, kad situacija Venezueloje pagerėtų? Man atrodo, atsakymas aiškus. Šiandien vyksta akivaizdus ekonominis karas. Karas prieš Venezuelą. Ir šį karą e, vykdo. E, e, trejetas didžiųjų valstybių, e, kurios mano, kad Venezuela, jos dabartinė politika kelia joms grėsmę. Yra teigiančių ir e, kad situacija e, bloga. Tad mano manimu vis dėlto nereikėtų ko nors keisti. Ačiū. E, žodis e, ponui Ferrand. Ačiū pirmininkė, mėly kolegos. E, šiandien diskutuojame apie įvairias šalis, ne tik Ukrainą. Venezuelos ir Latino Amerikos kitos šalys visuomet siekė bendradarbiauti su Europos Sąjunga ir dauguma šių šalių atsisakė Monro ir marksistinės doktrinų. Šiandien, e, kaip ir Čilėje, Čilėje ir Brazilijoje, Venezueloje vyksta perversmai. Ir e, tai rinkimai dar kartą e, įrodė. Nikolas e, Maduro rinkimus pralaimėjo ir už tai turi atsakyti. E, galbūt guja frakcijai tai ir nepatinka, juk tai yra frakcija, kuri visuomet ir vis dar žavisi pačiomis žiauriausiamis pasaulio diktatūromis. Ačiū. Brok, gerbama pirmininkė, tarybos pirmininkė, jūs teisus su šia šalimi reikia bendradarbiauti. Pirmiausia, pripažįstant rinkimus. Kol kas rinkimai dar nepripažįsti e, parlamento, kurį išrinko du trečdaliai teisės, iki šiol dar nėra pri, pripažintas ir tiesiog yra kuriamas e, lygiai gretus parlamentas, o šitos politinės jėgos vadovai ir toliau yra įkalinti Venezuela yra viena iš daugiausiai naftos telkinių turinti pasaulio valstybių, tačiau pati skurčiausia, skurdžiausia valstybė, kurioje nėra demokratijos, teisinės valstybės pagrindų ir tai rodo, kad šavizmas, komunizmas ir socializmas net neša daugiau demokratinės ir nesumažina žmonių skurdo. Tai yra patyrimas, kurį mes sukaupėme per mūsų e, praeitį ir aš manau, kad šio parlamento atstovai, atstovai kurie e, gina šią sistemą ir mano, kad ji nesanti bloga, turėtų suprasti, kad taip nėra ir jie turėtų e, suvokti, kad reikia pripažinti rinkimus, o ne ieškoti kokių nors kliaučių. Ir aš manau, kad uh, šioje valstybėje atsiras demokratinė vyriausybė ir kuri galės bendradarbiauti su ES. Negali ES bendradarbiauti su vyriausybė, kuri tiesiog smurtu e, remiasi. Asis. Pirmininkė, rinkimai Venezueloje buvo iš tikrųjų. R, r, e, r, e, laisvi, tačiau Maduro nežinia, ar jisai pripažino rezultatus sąžiningai. Iš tikrųjų atrodo, kad kuriamas lygiretus parlamentas, kuriame yra abejojama dėl pagrindinių teisių ir demokratijos, o pilietinė visuomenė yra suskaldyta, politiniai lyderiai ir toliau lieka įkalinti, nors jie e, yra didžiausios partijos Venezueloje atstovai. Taigi dabar labai svarbu išreikšti solidarumą su tais parlamentų nariais, kurie buvo išrinkti demokratinio rinkimų metu ir tiesiog reikia juos paremti sudėtingais laikais. Labai svarbu, kad šalis grytų, grįžtų prie demokratijos principų. O be šių politinių aspektų įgyvendimo negalima tikėtis, kad bus įkurta tvirta demokratija. Gruodžio mėnesio rinkimuose atgyjo demokratijos viltis. Tačiau dabar matome, kad Karakase situacija yra priešinga. Opozicijos balsai yra tiesiog užgneužiami ir tai nėra demokratijos apraiška. Demokratija ir visai kas kita. O kogi reikėtų Venezueloje? Reikėtų spręsti skubes problemas. Problemas, kurios yra įsišaknyjusios ir visuomenėje, ir ekonomikoje. Visų pirma, reikėtų vengti konfrontacijos, reikia kurti susitaikymo klimatą ir išleisti visus politinius kalinius iš kalėjimų. O Europa turėtų taip pat aktyviai dalyvauti šiuose procesuose. Vyriausiai įgaliotinė turėtų išplėsti reikėtų viliotiniai įgaliotiniai išplėsti įgaliojimus ir taip pat padidinti paramą Venezuelai, kad būtų įveikta tokio didelio masto krizė. Taip pat aš norėčiau išreikšti pagarbą ir tiesiog e, didžiu, pasididžiuoti drąsiomis Venezuelos moterimis, ponia Gabrielės ir jos dukra ir kit, tos delegacijos narius, taip Tamara Tuhurų, norėčiau pasveikinti, jomis pasidžiaugti, kadangi jos yra tų tvirtų e, laisvės e, protagonistų e, šalininkės. Taigi gerbiu šitas drąsias moteris. Dėkoju toliau ponas Grandes Paskal, ponė pirmininkė. šalis, apie kurią mes dabar šnekame, tai nėra kažkokia nereikšminga valstybė ar labai maža valstybė. Ir jinai dabar kaip tik yra jungtinių taryboje. E, bet ji e, savo e, politinius oponentus įkalina. Mes norėjome būti stebėtojais demok demokratinių rinkimų. Kas atsitiko? Opozicija e, nugalėjo prieš Maduro vyriausybę. Kaip sureagavo Maduro vyriausybė? E, ji tiesiog pamiršo teisėkuros institucijos svarbą ir pradėjo bandyti manipuliuoti e, parlamentarais. E, opozicija dabar e, E, ir toliau reikalauja kalinių paleidimo. Jie iki šiol sėdi e, kalėjimuose Mario Lopes, Andonėlėdes. E, visi tie, kurie buvo įkalinti, jie turėtų būti paleisti. Ir tik, tik tada galės vyriausybė ir parlamentas pradėti dialogą. Dėkoju toliau, ponia Valencijano. Dėkoju, ponia pirmininkė. E, kai kada būna gerų naujienų. Tai tiesa, pavyzdžiui, kad demokratija gali pasiekti daugiau negu kai kurių pastangos ją susilpninti. Tačiau dažnai atsitinka taip, kad tie, kurie bando silpninti de demokratiją, e, yra nugalimi tos demokratijos. Tikiuosi, kad Venezuelos ateitis e, yra susijusi su viltimi. Dabar E, po, po to, kai įvyko e, demokratiniai rinkimai, kai yra demokratiškai išrinktas parlamentas, kai bus galima e, vykdyti visas reformas, kurių reikia tai šaliai, o jų reikia labai daug, nes šalis turi išbrišti iš krizės, kuri tapo jau beveik humanitarnė krize. Aš, būdama Ispanija, norėčiau dabar e, pas, palaikyti vieną ar kitą pusę, kalbėdama apie Venezuelą. Man atrodo, kad mes turėtume e, apeliuoti tiek į Maduro vyriausybę, tiek e, į parlamentą, e, kurį sudaro opozicijos atstovai, e, kad jie pradėtų dialogą, nes būtent to nori Venezuelos piliečiai. Jie tą, tą ir pasakė per rinkimus. Jie nori demokratijos ir susitaikymo. Pone Besera, dėkoju, ponė pirmininkė mes vėl e, plenarinio posėdžio metu kalbame apie Venezuelą ir iš esmės kartojame tai, kas buvo pasakyta jau daug kartų. Turi būti paleisti politiniai kaliniai kaip Leopoldo Lopes E, tačiau jie iki šiol yra kalėjimuose ir e, yra įkalinami toliau. E, Venezuela yra valstybė su didžiausiu infliacijos lygiu. Taip pat tai yra šalis, kurioje vyrauja korupcija šalyje vyrauja humanitarnė krizė. Mes matome, kad politik, visos politikų pastangos žlunga. Tačiau taip pat per pas, pastaruosius metus kai kas pasikeitė. E, daugum, didžioji dauguma Venezuelos gyventojų nori taikos ir e, taikių pokyčių. Tačiau atrodo, kad Venezuelos vyriausybei e, nesvarbi yra e, rinkėjų valia ir ban, jinai bando e, kažkokiais įvairiais e, triukais e, pakeisti rinkimų rezultatus. E, E, o tai trukdo susitaikymo procesui. Europos e, Sąjunga e, turėtų tapti lyderę tarptautinės pagalbos naujam parlamentui, kad jis galėtų vykdyti demokratinės reformas. Ir manau, kad Europos parlamentas turėtų į Venezuelą nusiųsti savo delegaciją, kad parodytume, kad mes palaikome šią šalį. šalį kaip Ispanija ir Europietė, aš norėčiau, kad mes pereitume prie konkrečių veiksmų. Dėkoju, sako pana Štirpo. E, e, kelių metų Šaveso režimo e, šalis atsidūrė humanitarnėje krizėje, trūksta pagrindinių produktų ir e, nuo to labiausiai kenčia skurdžiausi gyventojai. Tai yra tikrai labai pavojinga situacija, mes turime ją solidariai reaguoti, tačiau taip pat e, turime e, aiškiai suvokti, kad tokia situacija yra e, tiesioginė pasiekmė to politinio režimo ir jo veiksmų. Iš pradžių buvo įkalinami opo opozicionieriai, opozicijos vadovai, o dabar tarsi ir kalinama visa tauta. Gruodžio 6 dieną žmonės ėjo į parlamento rinkimus ir savo balsus atidavė už pokyčius, tačiau ponas Madūra to negirdi. Ir dabar jisai bando stiprinti aukščiausiojo teismo kontrolę ir stiprina vyriausybės vykdomosios valdžios valdžią. Mes turime solidarizuoti su Venezuelo žmonėmis, turime reikalauti, kad būtų gerbiamo žmogaus teisės, kad būtų paleisti politiniai kaliniai. O Maduro, e, Maduro e, E, turėtų suvokti, kad e, Pietų Amerikoje pučia nauji vėjai, e, tas vyksta visur, pavyzdžiui, Bolivijoje. Ir mes matome, kaip žlunga režimai, bet ne visada žlugdamas režimas gali padaryti daug žalos. Mes turime palaikyti Venezuelos kovą už laisvę. Dėkuoju, ponas Orinė. O reforço das relações políticas e económicas da União Europeia com a América Latina deve ser uma prioridade. Ačiū. E, e, tarptautinių santykių su Latino Amerikos šalimis stiprinimas turi būti vienas iš mūsų prioritetų ir tai turi būti paremta ver, mūsų vertybėmis. E, tad turime paspartinti ir pagilinti bendradarbiavimą su Merkosur sąjunga. Europos Sąjunga ir Europos parlamentas turi išreikšti pasipiktinimą dėl sisteminių e, tarptautinės teisės principų pažeidimų Venezueloje. O Venezuelos vyriausybė turi laikytis e, e, šalies konstitucijos ir gerbti e, tarp šalies institucijas bei savo piliečius. Viskam yra ribos. Tad turime, turi būti užtikrintas teisinis tikrumas ir teisės viršenybė ministras pirmininkas ir visa vyriausybė tikrai bus palaikoma, jeigu jie taip e, elgsis. E, žodis ponui Milan Mon. E, ačiū. E, rinkimai gruodžio 6 dieną buvo iš tiesų istorinis įvykis, tačiau situacija ir toliau sudėtinga, nes Maduro su opozicija užuot užmesgęs dialogą pradėjo konfrontaciją. Buvo ap, apribota asamblėjos, ap, apriboti asamblėjos įgaliojimai ir e, suspenduoti trys e, parlamentarai. Ekonominė situacija taip pat sudėtinga. Buvo paskelbta nepaprastoja ekonominė padėtis, nepasikonsultavus su opozicija. Ir e, kaip jau buvo sakyta, tarptautinė bendruomenė ir e, mūsų parlamentas e, remia e, opoziciją ir Karakaso mero valdymą. Tad mes taip pat pateiksime pasiūlymą dėl politinių kalinių išlaisvinimo ir tikiuosi, kad šis dokumentas bus priimtas ir bus įgyvendintas, nes e, tam jau seniai laikas. Taigi mes pasisakome už konsensusą, už demokratinį dialogą. Ir Reikia pakeisti situaciją ir krypti, kurią eina šalis po daugybės metų, kuomet buvo įvairiai pažeidinėjamos teisės. E, nepaisant to, kad šiandien prezidentas Maduro apsimeta, kad šių reikalavimų negirdi. E, žodis ponui Kelam. Ačiū, pirmininkė. E, ekonominiai ir demokratiniai pokyčiai šalyje stabdomi dėl e, žiaurios politinės vyriausybės kontrolės. Ir rezultatas matomas. E, vis dar e, vykdoma socialistinė vienos partijos policija, klesti korupcija ir smurtas. E, praėjusiais metais ekonomika susitraukė 10 procentų, infliacija išaugo daugiau nei 100 procentų, situacija iš tiesų sudėtinga. Prieš dviejus metus e, buvo sybės pajėgos nužudė 43 piliečius, daugiau nei 3000 piliečių e, buvo įkalinti, tarp jų ir ponas Lopes, kurie vis dar kalėjime. Tad teisingumo e, šaliai reikia jau ilgą laiką. Ir vos prieš e, keletą mėnesių e, tai buvo aiškiai išsakyta, tačiau dabar matome, kad ponas Maduro nepasiruošęs dalyvauti šiuose pokyčiuose. Ir visų pirma, mums reikia užtikrinti žmogaus teisės. Būtent tai kelias sprendžiant susidariusią krizę. Ačiū. Jimenez, ar jūs norite pateikti klausimą pagal Milnės vienos kortelės principą, ar kalbėsite spontaniškų pasisakymų metu? Then, first one, Mr. Pospisil. Pospisil. Pone pirmininkė, Aš labai įdėmiai klausiausi diskusijos ir manau, kad komisija ir taryba turėtų daryti spaudimą buvusiam prezidentui Madūrui, kad jisai pripažintų rinkimų rezultatus ir tik tai po to reikia kalbėti apie nacionalinį susitaikymą. Kol kas prezidento atstovų balso nesigirdi. Be to, valstybei reikia imtis esminių reformų, nepakanka vien tik tai amnestijos, bet reikia dėkti demokratijos principų šioje valstybėje, demokratijos, kurios kol kas neegzistuoja. Turiu omenyje aukščiausiojo teismo sprendimą, kuriuo tiesiog buvo atimtas trijų parlamentarų mandatas. Taigi valstybė turi pradėti vadovautis teisingumo kriterijais ir demokratijos principais. Ta reikėtų pasakyti Venezuelos atstovams. Ačiū, ačiū pirmininkė. Gruodžio mėnesio rinkimų rezultatai rodo, kad mm, rinkėjai nebuvo patenkinti ankstesnių vyriausybių darbų. Taip pat reikėtų turėti omenyje ir ekonominę krizę. Dabar turėtų būti sudaroma, e, sudaromas naujas parlamentas, tačiau kyla įtampos su vyriausybė. E, reikėtų stengtis daryti įtaką Maduro. Apie tai yra kalbama Europoje, tačiau atrodo, kad svarbiausių dalykų ir toliau šalyje nesimama. Yra įvairiausių reakcijų, yra kalbama apie socialinės reikmes, kalbama apie socialinio būsto privatizavimą. ES ir Venezuelos santykiuose yra abipusių interesų ir šiuose santykiuose reikėtų vadovautis nesikišimo politika. Jakovčič. Ačiū pirmininkė. Gruodžio šeštosios rinkimai Venezueloje atnešė naujos vilties Venezuelos gyventojams. Vilties, kad šalies laukia šviesesnė ateitis po šių niūrių dešimtmečių ir kad šalies ištekliai tarnaus ne tik tai atskiroms grupėms arba asmenėms, bet visiems piliečiams. Dabar Venezuela turi pasirinkti vieną iš dviejų kelių - dialogą ar tolesnę prieš priešą. Aš norėčiau paraginti rinkimų laimėtojus, parodyti kantrybės, siekti susitaikymo ir tą patį turėtų padaryti ir prezidentas Maduro, jeigu jis nori sėkmės savo šaliai. Manau, kad mes visi žinome, kokia dabar yra padėtis Venezueloje. E, šiuo metu Venezuela valdo diktatorius, tai yra Nikolas Maduro. Jis yra atsakingas dėl tos humanitarinės krizės, kuri kilo, e, nes jis vykdo šavistinę e, diktatūrą, komunistinę diktatūrą mes turime apie tai nuolat kalbėti, tą pabrėžti ir nuolat reikalauti politinių kalinių paleidimo, nes jie buvo neteisėtai įkalinti. E, jie buvo įkalinti tiesiog dėl to, kad taip norėjo e, Nikolas Maduro. E, Maduro yra žmogus, kuris nori panaikinti viską, kas yra nesuderinama su šavizmu. Tačiau jo nepalaiko tauta, kuri reikalauja laisvės, tauta kenčia dėl to e, ir parlamentas turi, Europos parlamentas turi prisimin, prisijimti drąsos ir išlaisvinti Venezuelos tautą. Dėkoju. Dabar e, paskutinė kalbėtoja. Dėkoju, ponė pirmininkė. Aš e, galiu didžiuotis tuo, kad e, E, tapau liudininkė to, kai buvo pasiekta šita didžiulė pergalė. Mes buvome mažai, mažoje salėje ir ji buvo pilna žmonių. Pirmieji e, opozicijos e, žodžiai buvo ne kažkoks triumfas, ne kažkokie pasisakymai prieš Maduro, o tai buvo pasisakymai apie tai, kad visi, visi Venezuelos žmonės nori vienybės. Tai buvo ištiesta ranka ir yra tikimasi, kad ir vyriausybė išties ranką, kad bus išli, paleisti politiniai kaliniai, tokie kaip Leopoldo Lopes ir kiti, e, kad kad vyktų kažkokie pokyčiai valstybėje. E, aš norėčiau padėkoti visiems, kurie e, važiavo su, ma, su manimi į Venezuelą. Mes matėme, kokia ten situacija, mes aplankėme ir tą baisų kalėjimą, tą vadinamą į kapą. E, aš pati ten buvau ir aš norėčiau e, padėkoti e, Venezuelos žmonėms, nes jie e, pelnė šitą pergalę ir dabar jau nebėra kelio atgal. Dėkoju, o dabar ponas e, Kenders. Much, uh, Ačiū, gerbama pirmininkė. Visų pirma, norėčiau pabrėžti, kad šios diskusijos nepaprastai svarbios. Tuo labiau, kad uh, vos prieš dviejus mėnesius gruodžio šeštą dieną įvyko parlamento rinkimai. Visų pirma, reikėtų pasakyti, kad šie rinkimai atnešė dar nematytą rezultatą. Buvo akivaizdžiai suteikta dauguma opozicijai ir jai patikėta spręsti susidariusias problemas. Dabar reikėtų pagalvoti, kaip mes, ES, galime stebėti ir prisidėti e, prie e, situacijos Venezueloje gerinimo. Bet visų pirma, reikėtų pabrėžti konstitucijos vaidmenį. Tai yra ta teisinė sistema, tas teisinis pagrindas, kuris užtikrina e, demokratinius principus. E, Ir yra bandymų vadovauti nesiremiant e, konstituciją antikonstituciškai, e, tad reikia užtikrinti, kad e, tokiu atveju tokiems bandymams bus užkirstas kelias, nes tai susiję ir su ekonominėmis grėsmėmis. Jei nepavyks užtikrinti dialogo, situacija gali išties iš, iš, slysti iš rankų. Ir šiuo atveju visi dalykai yra tarpusavyje susiję. E, tad e, apie tai reikia kalbėti ir ES politikos e, dokumentuose skirtuose Venezuelai. Džiaugiuosi Norėčiau padėkoti Venezuelos delegacijai už tai, kad ji nepamiršta politinių kalinių. Mes Europoje giname žmogaus teisės, tad šis klausimas iš ties labai svarbus. Šiandien reikia padėti Venezuelos žmonėms e, spręsti ekonominę, humanitarinę krizę ir panaikinti politinę polarizaciją. Kaipgi galime tai padaryti? Ogi raginti visus e, politikos atstovus e, bendradarbiauti ir paskatinti juos užmėgsti konstruktyvų dialogą. Tad diskusijos parlamente iš tiesų yra labai svarbios ir norėčiau padėkoti visiems Venezuelos atstovams, kurie atvyko čia ir taip išreiškė savo paramą ehm, taikiam politiniam demokratiniam problemos sprendimui. Ir taip pat e, norėčiau padėkoti e, ir paraginti e, užsienio reikalų komitetą e, surenkti atitinkamą vizitą į Venezuelą. Tad e, tarptautinių lygmenių turime ir toliau raginti Venezuelą problemas spręsti taikiai. Diskusijos šio klausimu baigiamos, sako pirmininkė. Ir dabar dis,